šioms e, ir vidutinėms įmonėms e, užteikia, suteikiant vartotojams didesnį, didesnės pasirinkimo galimybės. Ačiū. Dank, Frau Ačiū, ponė Reding. Baigime diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj vidudienį. Kitas darbo tvarkės klausimas. Ponios Hirš pranešimas Europos bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje siekiant paremti strategiją Europa 2020 žodis e, pranešėjai keturios minutės. Pone Volis dar dėl darbo tvarkos norėtų pasisakyti. E, norėjau tiesiog pataisyti, kad balsavimas vyks trečiadienį. Muss mich entschuldigen und mich korrigieren, die Abstimmung ist da iš tiesų atsiprašau, e, e, balsavimas tikrai trečiadienį, o ne rytoj, nors matyt man pasirodė, kad rytoj ir bus trečiadienis. Taigi, ponė Hirš, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Rytoj e, priimsime sprendimą dėl profesinio mokymo srities Europoje ateities. Čia reiktų atkreipti dėmesį, kokia yra pradinė situacija jaunimo nedarbas yra e, beveik 21 procentas, dvigubai daugiau nei e, bendras vidurkis, 40 procentų jaunuolių nebaigė vidurinės mokyklos, per mažai mo, moterų dalyvauja darbo rinkoje, neįgalų žmonės taip pat nėra įtraukiami į darbo rinką. Europa 2020 strategijos tikslas tinkamai išnaudoti šį e, kol kas pamirštą potencialą įtraukti šios žmonės į darbo rinką, kad e, Europa sėkmingai sugebėtų atsakyti į globalizacijos iššūkius. Todėl ir mes turime suvokti, kad profesinis mokymas turi būti labai kokybiškas. Diskusijos prasidėjo Kopenhagos proceso metu, po to sekė tolesni komunikatai. Šiandien mes galime ir turime išsiaiškinti, kiekgi profesinis mokymas turėtų būti tobulinamas pagal Europą 2020 strategiją. Jaunimas turi e, darbo praktiką ir profesinį lavinimą bent iš dalies atlikti kitoje valstybėje narėje, kadangi e, patirtis uh, dirbti kitoje valstybėje narėje atveria e, galimybės ir suteikia daugiau drąsos tapti tikrų europiečių ir dirbti visoje Europos rinkoje. E, profesinis lavinimas ir, tolis, ir mokymasis visą gyvenimą yra kitas aktuolus klausimas. Dėl globalizacijos žmonės yra mm, priversti dirbti ilgiau, uh, daugiau ir demografiniai pokyčiai taip pat tokias tendencijas, tendencijas skatina, tačiau tai reiškia, kad šie žmonės turi neprarasti kvalifikacijos visą gyvenimą. Tačiau mokymosi visą gyvenimą pro programos čia dalyvauja labai mažai darbuotojų. Atsakomybę turėtų prisimti tiek darbuotojai, tiek darbdaviai. Reiktų tolesnio lavinimo priemonės skatinti bei užtikrinti, kad darbuotojas iš tiesų mokytųsi visą gyvenimą. Pateikiami pasiūlymai turi būti lankstus, turime užtikrinti, kad šios priemonės leistų sudarinti darbą ir šeimą. Taigi, akivaizdu, jog tik lankščiomis priemonėmis mes pasieksime šio tikslo. Univers universitetai visuomet sulaukia mūsų didelio dėmesio Bolonijos procesas, kažko panašaus reiktų ir profesinio lavinimo srityje. Reikia darbuotojų judumui. Nors pamirštama, e, pamirštamas profesinis lavinimas, tačiau jis greta universitetinio lavinimo mm, yra nepaprastai aktualus. Todėl ra, raginu atkreipti šią sritį didesnį dėmesį ir dėkuoju kolegoms už bendradarbiavimą rengiančiai pranešimą. Ačiū, ponė Hirš, iškart pradėsime spontaniškas diskusijas. Žodis poniai Papadopulų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu pranešėja uh, šiuo klausimu savo frakcijoje ir aš noriu pasidžiaugti ponios Hirš sudėtais akcentais e, tuo, kad ji kalba apie būtinybę e, imtis veiksmų, tuo pat metu atsižvelgiant į konkurencingą padėtį, e, konkurencingą aplinką švietimo ir mokymo sektorijoje šiandien gal taip pat didelis dėmesys skiriamas jaunimui, moteriams, žmonėms su negale. Kad pasiektume 2020 strategijos tikslų, būtina sustiprinti bendradarbiavimą ES ir dėkti tikslingą politiką, kad, būt, kad sumažintumėme mokyklos nelankančių vaikų skaičių ir užtikrintume geresnį profesinį mokymą. Taip pat e, e, profesinis mokymas turi būti, mokymai turi būti akcentuojami ir įmonėse. Todėl reikia uždėkti Europos vertybių sistemą ir švietimo ir profesinio mokymo sistemoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar ponė Tikau. Investițiile în educație sunt esențiale pentru un viitor mai bun. Investavimas į švietimo sektorių yra būtinas, kad užtikrintumėme geresnę ateitį Europai. Nedarbas tarp jaunų žmonių pasiekė 20 procentų ir 16 procentų mokinių nebaigia mokyklos, o Portugalijoje tokių vaikų yra net 40 procentų ir kovojant su nedarbu, tai yra išsilavinimas ir švietimas yra labai svarbus dalykas. Darbdaviai turi geriau uh, įsigilinti į viso gyvenimo e, trunkančio mokymosi būtinybę. E, taip pat tokios galimybės turi būti užtikrintos visiems žmonėms esantiems darbo rinkoje, nes žvelgiant į jų statusą ir jų uh, praeitį. Darbuotojai turi tapti mobilesni, ne tik ieškant darbo, bet taip pat ir ieškant galimybių to, tobulėti. Ačiū. Spontaniškas diskusijas baigs ponė Dančiula. Mulțumesc, domnule președinte. În prezent, una dintre marile provocări. Ačiū, ponė pirmininkė vienas iš didžiausių iššūkių Europoje, tai nedarbo lygis jaunų žmonių tarpe. Europoje labai daug kalbame apie tai, kad kad e, turėtume užtikrinti, kad, maž, kad nelankančių mokyklą vaikų skaičius būtų mažesnis nei 10 procentų. Taip pat, kad reikia atsižvelgti į e, mokymo galimybės darbo rinkoje. tie visi aspektai taps dar svarbesni ateityje. Taip pat reikia, turi pasikeisti ir mąstymas, kalbant apie mokymus, kalbu ne tik apie asmenys, bet ir apie institucijas bei vyriausybės. Todėl manau, kad reiktų pašalinti visas kliūtis, jeigu norime pasiekti, kad dabar, kad šiandien besimokantis mokykloje vaikai uh, galėtų kurti Europos ateitį. Pone e, Turgun parodė, kad net ir vidurnaktį vykstantis posėdžiai susilaukė dėmesio, todėl žodis jai. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū poniai pranešėjai už šį puikų pranešimą kaip teisingai buvo pažymėta, reikia galvoti, kokia yra esama situacija. Jaunimo padėtis krizinė. Didžiulė da, jaunuolių dalis neturi darbo, jie priversti palikti Europos Sąjungą. Akivaizdus pavojus mūsų ūkiui ir Europos ateičiai artimiausių metų. Pranešime paliečiamos švietimo, užimtumo temos, užtikrinama e, būtinybė Išlaikyti Europos konkurencingumą privaloma užtikrinti jaunai kartai tinkamas švietimo ir darbo galimybės. Čia ES neturi didelių įgaliojimų, tačiau turime bendrus tikslus. Švietimo kokybė turi būti aukšta, reikia stipriau susijęti e, švietimą su darbu, yra puikiai patirtis Vokietijoje ir Danijoje. Kiekvienas žmogus turi turėti teisę pasinaudoti e, išsilavinimo. Ačiū. Dabar diskusijas baigs ponė vicepirmininkė Reding. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešiai ponė Hirš už labai konstruktyvų požiūrį. Norėčiau jį pasakyti, kad labai atidžiai jos išklausiau, nes prieš 12 metų pati užsėmiau šiuo klausimu ir pradėjau kalbėti apie mobilumą mokymę. Tuo metu tokie klausimai nebuvo svarstomi ir dabar matau, kad parlamentas labai tvirtai pasisako už šio būtino elemento išplėtojimą strategijoje Europa 2020. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai sveikiname pranešimą, kuris papildo ir sustiprina uh, komisijos komunikatą, kuris paskeltas pernai birželį. Komunikatas buvo mūsų įnašas į Kopenhagos proceso peržiūrą ir Briugės komunikatas dabar tapo ES darbo tvarkė profesinio mokymo srityje 11-20 metais. Daugelis komisijos pasiūlymų atitinka Briukės komunikato pasiūlymus. Ir komisija pritarė parlamentui. Mums reikia modernizuoti profesinį mokymą ir švietimą Europoje, reikia renkti kvalifikuotus e, dėstytojus, reikia kokybiškos infrastruktūros, įrangos ir aišku, mums reikia užtikrinti mobilumą, judumą. Mes turime e, e, įgalinti jaunus žmonės ir vyresnius žmonės išvykti iš savo gimtosios šalies ir pasisemti patirties kitur. Tai labai svarbu, e, norint užtikrinti Europos e, švietimo mokymo e, zoną. Komisija taip pat pasisako už lyčių lygybę, už tai, kad reikia skirti daugiau dėmesio mažiau e, privilegijuotoms grupėms, reikia pasitelti Leonardo da Vinci programą ir mes e, tikimės šioje srityje toliau sėkmingai dirbti su parlamentu. Ačiū. Dėkui, ponė Reding. Baigėme diskusijas šio klausimu. Balsuosime tikrai rytoj vidudienį. Baigėme posėdį. E, dirbsime toliau nuo 9 valandos.